Dear colleagues. Gerbėmėjai kolegos, turime pradėti posėdį, nes svarstysime labai svarbų klausimą. Kaip žinote, neturime daug laiko šiam klausimui aptarti. Todėl aš norėčiau pasveikinti komisijos narį Andriu Kaitį, atvykusi į mūsų komiteto posėdį. Kaip jūs žinote, komisija vakar patvirtino ilgai lauktus kriterijų, kriterijus dėl, dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Kalbant apie biocidinius ir augalų apsaugos produktus, mes žinome, kokie svarbus šie yra kriterijai ir kaip jie yra susijęs su aplinkosauga ir žmonių bei gyvūnų sveikata. Aš norėčiau pasveikinti komisijos narį, pasirengusi pristatyti kriterijų projektą šios dienos posėdėje ir nekantrai laukiu jo pristatymo apie detalės bei tolesnius komisijos žingsnius. Aš norėčiau padėkoti Jums atvykus pas mus ir suteiksiu Jums žodį. Thank you, yeah, chairman, honorable members. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai parlamentarai. Praėjusią savaitę Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją reikalaudamas komisijos vykdyti prisimtus įsipareigojimus ir pateikti mokslinius kriterijus, kad būtų nustatytos endokrinę sistemą ardančios medžiagos. Aš noriu pristatyti su šiuos kriterijus, žadėjau pristatyti juos iki vasaros atostogų ir vakar jie buvo pristatyti. Komisija pristatė mokslinius kriterijus, kad nustatytų endokrininę sistemą ardančias medžiagas biocidinių produktų ir augalų apsaugos produktų srityse. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kad šių teisės aktų e, sferose šie kriterijai yra nustatomi. Moksliniai kriterijai yra pagristi PPO apibrieštimi, endokrininių disruptorių apibrieštimi. Apibriešti sako, kad cheminė medžiaga yra endokrininę sistemą ardanti medžiaga, jeigu ji daro neigiamą įtaką žmogaus sveikatai ir jeigu šis poveikis yra sukurtas dėl endokrininio veikimo mechanizmo. Komisijos pristatyti teisės aktai pristato ne tik mokslinius kriterijus, bet ir nurodo, kaip nustatyti endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Svarbu, kad nustatant šias medžiagas yra naudojamasi moksliniais tyrimais ir duomenimis ir įrodymais mes remiamės faktais ir aš noriu tą pabrėžti. Taip pat svarbu yra ir griežta peržiūra. Aš noriu pabrėžti, kad mes laikėmės nuosakaus požiūrio ir mes prašome faktų svorio požiūrio. Taigi, dviejonių atveju mes galėsime veikti. Mes vadovavomės atsargumo principu Komisija taip pat patvirtino komunikatą dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų, e, kuriame apibrėžia reguliavimo kontekstą. Kaip jūs žinote, yra teisės aktų skirtų endokrininę sistemą ardančiams medžiagoms, kaip pavyzdžiui, kosmetikos teisės aktai. Prie komunikato yra pateiktas ir poveikio vertinimas, išsamus poveikio vertinimas. Komisija buvo kritikuojama dėl poveikio vertinimo atlikimo, taip pat ir jūsų komiteto nariai mus kritikavo. Nieko čia tokio. Aš manau, kad poveikio atvertinimą reikėjo atlikti, kad kolegija galėtų priimti sprendimą remdamasi faktais tokioje svarbioje srityje. Europos parlamentas taip pat, manau, turės naudos iš mūsų atlikto darbo. Aš noriu iš karto pasakyti, kad komisijos sprendimas buvo paremtas mokslu, o ne socialiniais ir ekonominiais svarstymais. Visi dokumentai yra paskelbti Europos komisijos tinklalapyje, kad būtų užtikrinta, kuo, kuo didesni, užtikrintas kuo didesnis skaidrumas biocidinių produktų ir augalų apsaugos produktų reglamentai yra labai griežti ir pagristi duomenų kaupimo principais. Ir žinoma, taip yra ir dėl parlamento indėlio. Medžiagos yra tvirtinamos tik tuo atveju, jeigu yra atliekamas išsamus tyrimas valstybėse narėse, EFSOje ir EHOS agentūroje. Ir būtina įsitikinti, kad tos medžiagos nesukelia tam tikro poveikio žmogaus, gyvūno ar sveikatai ar aplinkosaugai. Nuostatos dabar egzistuojančiuose teisės aktuose buvo pristatytos prieš keletą metų, taikant perinamojo laikotarpio kriterijus. Tuo metu nebuvo įmanoma nustatyti mokslinių kriterijų. Diskusijos šiuo klausimu buvo plėtojamos per pastarosius metus tiek politikų, tiek mokslininkų tarpe. Aš buvau susitikęs su mokslininkais iš pačių įvairiausių sferų, todėl kad kiekvienoje sferoje yra naudojama sava kalba ir logika. Aš esu įsitikinęs, kad dėl mūsų bendrų pastagų, pastangų pradėti diskusijas mes radome konsensusą. Ir konsensusas tarp 23 mokslininkų buvo rastas balandžio mėnesį. Taigi mes atsižvelgiame į šių mokslininkų nuomonę, nustatydami kriterijus. Be to mes siūlome atnaujinti išlygas, kalbant apie augalų apsaugos produktus, kad būtų atsižvelgta į mokslo naujienas. Reikia naudotis turimais moksliniais duomenimis, taip pat informacija dėl poveikio ir rizikos faktorių. Aš norėčiau, kad komisija priimtų sprendimą dėl išlygų, vadovaudamasi visais įmanomais įrodymais. Poveikis nėra pakankamas kriterijus apsisprendžiant dėl konkrečių medžiagų. Pone pirmininkė, gerbėmėjai nariai, buvo svarstomos ir kitos galimybės nustatyti kriterijus. Tos galimybės arba variantai atspindi valstybių narių, mokslininkų ir suinteresuotų šalių nuomonę. Kai kas mano, kad reikėtų pridėti prie PPO apibriešties stiprumo kriterijų. Tai yra medžiagos galimybė sukelti neigiamą poveikį. Kiti kriterijai galėtų būti kategorijos pagal savo poveikį. Komisija dėja šitų galimybių nepasirinko dėl šių priežasčių. Mokslininkų sutarimas, apie kurį aš kalbėjau, nurodė, kad stiprumas neturėtų būti naudojamas nustatant endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Vertinant riziką, į ką reikia atsižvelgti. Remiantis mokslo duomenimis, mes nusprendėme, kad stiprumo e, savybė neturėtų būti svarstoma. Kalbant apie kategorijas, Komisija nemano, kad skirtingų kategorijų nustatymas padėtų nustatyti, kas iš tiesų yra endokrininė sistema ardanti medžiaga. Mūsų tikslas yra nustatyti realiuosius endokrininius disruptorius, o ne tuos, kurie galėtų jais būti. Kalbant apie pesticidų ir biologinės apsaugos reglamentus, Tai sustiprintų teisinį tikrumą ir teisės aktai, dėl kurių buvo jau balsuota, parlamentas dėl jų balsavo, nesuteikė priemonės Ir tai tik tai sukeltų tam tikro netikrumo ir sumaišties, siekiant apsaugoti sveikatą ir aplinką. Kalbant apie laikinuosius kriterijus nustatytus biocidų ir pesticidų reglamentuose, jie buvo atmesti, nes netitinka pirminio tikslo. Pone pirmininkė, parlamentarai, kriterijai yra pagristi PPO apibrieštimi. E, mes remiamės moksliniais įrodymais ir mūsų tikslas yra užtikrinti kuo didesnę žmogaus gyvūnų sveikatą bei aplinkos apsaugą ir mes tikimės, kad tokia apsauga bus išsaugota. Dvi e, priemonės pristato kriterijus ir jie bus primti pagal tam tikras procedūras biocidų produktų dokumentas bus apsvarstytas valstybių narių ekspertų grupėje ir po to priimtas komisijoje. Kalbant apie pesticidų priemonę, ji bus apsvarstyta ir dėl jos bus balsuojama nuolatinėme komitete. Žinoma, parlamentas ir taryba taip pat vykdys priežiūros funkciją. Jūsų bendradarbiavimas bus nepaprastai svarbus. Aš tikiuosi sulaukti jūsų paramos, nes šie kriterijai bus labai svarbus žingsnis siekiant apsaugoti sveikatą bei aplinką. Tai taip pat bus labai svarbu ES chemijos teisės aktams. Kai šie teisės aktai bus patvirtinti, ES turės pirmą reguliavimo sistemą visame pasaulyje, kuri numato kriterijus nustatančius endokrininę sistemą ardančias medžiagas ir ES taps lyderė šioje svarbioje srityje. Aš kreipiausi į abi institucijas, tiek EHA, tiek EFSA, kad jos pradėtų žiūrėti į atskiras medžiagas nedelsant, vadovaudamosi naujais kriterijais, žinoma, kai jie bus patvirtinti. Ačiū. Jums uždėmesi, žinau, kad sulauksiu klausimų. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į vieną svarbų klausimą, kuris vakar buvo iškeltas Pavelo Pots. Jis mūsų klausė, kodėl mes siūlome kriterijus, kurie susijęs su žmogaus sveikata. Tačiau reikia pasakyti, kad tai ne visiškai atitinka PPO apibriežti ir aš norėčiau patikslinti tam tikrus dalykus. Mes siūlome kriterijus, kurie turi įtako žmogaus veikatai ir aplinkai. Tai yra labai aiškiai pasakyta abiejose teisiniuose pasiūlymuose. Deleguotame akte dėl biocidinių produktų 8 skyrius yra skirtas žmogaus veikatai, 8a, 8b netiksliniams organizmams. Panašios, panašios priemonės yra taikomos ir augalų apsaugos produktų sferoje. Mes prašome, kad būtų atsižvelgta į visą įmanomą mokslinę medžiagą. Ir kai kalbame apie biocidinės ir pesticidinės medžiagas, mums svarbi yra ir aplinka. Čia nėra jokios abejonės. Tačiau gyvūnų sveikata taip pat gali būti paveikta. Kitas klausimas - kriterijai, kurie žiūri tik į žinomus įrodymus. Ar nežiūrima kaip į bandomasias kiaulytės į visą ES e, populiaciją. Tai yra visiškas nesusipratimas. Mes nežiūrime tik į žinomą poveikį. Mes svarstome visus turimus duomenis ir vertiname taikydami įrodymų svorį. Ne taikydami įrodomosios duomenų galios metodą. Taigi mes žiūrime į visus įmanomus tyrimus, atliekamus su gyvūnais, in vitro tyrimus ir taip toliau. Mes taip pat žiūrime ir į mokslinę literatūrą ir mes reikalavome, kad būtų taikomas įrodomosios duomenų galios metodas ir biologinio galimumo metodas. Ir tai atitinka atsargumo principą. Taigi mes esame atviri ir visuomet atsižvelgsime į naujus pasirodančius mokslinius duomenis. Long... Dėkoju. Turime daug uh, uh, kal, daug žmonių, kurie nori pasakyti sąrašą. Norėčiau pradėti nuo frakcijų atstovų. Visų pirma, Fransuo Grostet iš EPP. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju komisijos nariui už tai, kad atvyko į mūsų posėdį pristatyti šios informacijos. Aš norėčiau pasakyti, kad e, aš iš dalies e, nurimau, bet iš dalies esu ir susirūpinusi. Jūs priminėte e, būtent, kad tie kriterijai paremti pasaulio sveikatos organizacijos e, nukrinę sistemą ardančių medžiagų apibrieštimi ir kad tai paremta mokslinio požiūrį. Taigi dėl to aš nurimau. Bet taip pat aš esu dar susirūpinusi dėl to, kad identifikacijos tų e, medžiagų, identifikacijos kriterijuose dar yra spragų. Mano manimu, ta leidžiančių nukrypti nuostatų e, sistema gali kelti susirūpinimą. Man rodosi, kad ta medžiaga gali būti identifikuoti kaip e, e, ardanti endokrinę sistemą e, bet gali būti taikoma ta leidžiasi nukrypti nuostata. Ir gali būti, kad atsiras tam tikras kokteilio poveikis ir aštuntame komunikato puslapyje jūs teigiate, kad mes neabejojame uždraudimo principų, jeigu bus nuspręsta, kad pagal biocidų reglamentą medžiaga kelia poveikį. Bet jeigu atsiras leidžiančių nukrypti nuostatų sistema paremta pavojais, manau, kad gali kilti pavojų problemų. Penktame puslapyje jūs rašote, kad kategorijų sistema nebus sukurta. Ji, mano manimu, būtų naudinga. Šeštame puslapyje jūs sakote, kad tai yra sunku sunku apibriežti ekspozicijos e, ribas, kada nekyla pavojus dėl tų e, endokrinę sistemą ardančių medžiagų, bet jūs ga, rašote, kad gali, kil, galima taikyti lečitinų kryptį nuostatą, jeigu atsiras didelis pavojus. Taip pat jūs rašote kad vis dėlto reikia vertinti pavojų tų medžiagų. Taigi kompromiso siekti reikėtų, bet man atrodo, kad jūs nuveikėte tik pusę darbo, ne, e, neprimėte sprendimo ir gali būti, kad atsiras per daug sudėtinga sistema ir dėl tokius pavojus mūsų piliečiams ir aplinkosaugai. Dėkoju Pavel Pots, SND frakcija. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariui už tai, kad pristatėte kriterijus. Kaip kad minėjote, iki vasaros atostogų dar kartą dėkoju už tai, kad neįtraukėte. Štai, kad atsižvelgėte ir į tą stiprumo klausimą, potencijai. Man vis dar susirūpinimą kelia tai, kad mes dar vis dar kalbame apie tos interim kriterijus, apie tos laikinus kriterijus. Uh, Jūs nepasitelkite horizontalių kriterijų ir pasitelkite tos laikinus kriterijus, atsižvelgėte pavyzdžiui kosmetiką, vandenį ir taip toliau. Ir man susirūpinimą kelia tai, kad e, santrupoje, septintame puslapyje yra rašoma kad gali būti nuspręsta nereglamentuoti tų medžiagų. Man, man tai kelia nustebimą. Buvo juk nuspręsta, kad reikia reglamentuoti tas medžiagas, taigi mane tas septintame puslapyje tas teiginys stebina. Jūs e, kalbėjote apie pas, pakeitimus formuluotėje. Mano manimu, tai yra ganėtinai dideli pakeitimai. Pavyzdžiui, kalbant apie augalų a, reglamento, augalų apsaugos reglamento antrą priedą. Mano manimu, tas negligible exposure pakeistas negligible risk. Tai taip pat kelia susirūpinimą. Taip pat nuo to hazard risk pereita prie risk based approach. Man susirūpinimą kelia taip pat ir tų formuluočių keitimas. Uh, norėčiau paklausti, kaip jūs pateisintisite šį po pakeitimą, nes mm, taryba ir parlamentas jam pritarė. Ir, ir e, remiantis teisingumo teismu, kuris rašo, komisija neturėtų teis, keisti uh, aktų e, remiantis e, sutarties 29 straipsniu. Is... Na ir kitas dalykas. Jeigu dėl kažkokių priežasčių jūs padarėte tokį pasirinkimą pereiti prie e, riziką pagrysto poveikio nuo pavojaus, pagry, pavojumi pagrysto poveikio, kaip tai e, įtakos e, ES piliečių ir vartotojų sveikatą, nes e, kitose teisės aktuose dėl kancerogeninių medžiagų ir taip toliau mes vis dar išlaikome pavojumi pagrystą požiūrį. Tuo tarpu jūs nukrypstate nuo jo, kalbėdami apie endokrinę sistemą ardančias medžiagas. Pone Garling, dėkoju. E, pone pirmininkė, komisijos nariai, e, turbūt nenustepsite, kad tarp mūsų bus žmonių, e, kurie, kuriems kažkas patinka ir kuriems kažkas nepatinka. Man patinka, kad pasirinkote apibriežtį atitinkančią PSO apibriežtį, tai tai užtikrina uh, suderinamumą su tarptautiniais standartais. E, man taip pat e, įdomu, kad jūs e, priežastinį ryšį čia akcentuojate. Iš tikrųjų, endokrininę sistemą ardančios medžiagas turi atsiskirti nuo kitų medžiagų, kurios tik tai gali būti laikomas tokiomis. E, esu nustebusi, kad nekad, kategorizuojate tokių medžiagų reguliavimo kontekste nelabai tai pravartu. Ir taip pat e, ne, reikia kalbėti apie tai, kad neketinama įvardinti e, endokrininių e, sistemą ardančių medžiagų e, toksinio poveikio, tai yra netiesioginio poveikio. Mums reikia kriterijų, kuriuos galima būtų taikyti labai objektyviai ir kad jie užtikrintų sveikatos apsaugą maksimaliai. E, apskritai, tai buvo teigiamas pastabas, yra ir keletas trūkumų. E, e, e, sakoma, kad galima remtis e, biologiniu tikimumu, ne vien tik tai e, griežtais moksliniais duomenimis. E, biologinis tikimumas, apie tai dar ilgai kalbėsime, kalbėdami apie konkrečias medžiagas. Tai nepalengvina diskusijas, Aš žinau, kad šioje srityje yra mokslo tyrimų trūkumų, ir matyt, e, jie vis bus užpildomi ir matyt prireiks ateities reglamentavime pokyčių. Dėl pavojingumo ir rizikos dalykų. Jūs sakote, kad e, nereikia žiūrėti į stiprumą įvertinant pačius disruptorius, bet galima į tai atsižvelgti įvertinant riziką. Tačiau a, dabar, kai kriterijai yra, tai teisėkuros e, mechanizmas jau sukurtas ir nėra vietos, kur tai atspindėti. Tai aš e, ko gero laikausi skirtingo požiūrio negu kad e, ponė Grostet ir manau, kad reikia poveikio vertinimo, o leidžiančios nukrypti nuostatos turėtų būti tik tai išimtys. Ir jos turėtų būti taikomas tik labai retais atvejais, bet manau, kad jų bus labai daug. Ir tada mes galime patekti į e, blogo reglamentavimo liūną. Nes kai kurie dalykai nebus atspindėti pačiame teisės akte. Dėkui. Pone Hazekamp. Dėkuoju, pirmininkė, pereitą savaitę Europos parlamentas suteikė komisijai galimybę atlikti savo pareigą, kalbant apie e, endokrininę sistemą ardančias medžiagas. 13 metais e, tokia prievalė jums buvo e, išsakyta apibriežti endokrininę sistemą ardančias medžiagas ir e, dabar jūs pateikė, pateikėte tuos kriterijus vėluodami e, tris metus. E, šimtai įvairių studijų atlikta, tarpusavio vertinimų, e, mokslinių studijų, kurios rodo, kad net mažos tokių disruptorių dozės gali daryti poveikį žmogaus sveikatai, tame tarpe ir negimusiems kūdikiams. E, E, e, o jūs čia kalbate e, apie kažką, kas remiasi ekonominiais kriterijais ir, ir remiatės gana iškreipta PSO apibrieštimi. Ir jūs įrodinėjimo naštą perkeliate ne, ne tam, kam reikia. O tai reiškia, kad atsiranda rizika sveikatai ir kad padidėja tikimybė, kad gyvūnai bus naudojami testavimui. Jūs čia žaidžiate su parlamentu, e, žaidžiate su mūsų sveikata ir puikiai žinote, kad parlamentas tokiam pasiūlymui nepritars. E, Ponės ir ponai, čia nu, tą žaidimą turime nustoti žaisti. Mm. Teisingumo teismas e, pasisakė prieš komisiją, mes pasisakome prieš komisiją, tad turime aiškiai pasakyti, kad nepasitikime ją ir kad tik parlamentas gali šitą nuveikti šioje srityje. Ponas Ekhult. Dėkuoju, panė pirmininkė, ačiū komisijos nariui už paaiškinimą e, to, ką jūs bandote padaryti. Sakote, kad yra pakankamai daug nesusipratimų ir reikia pasakyti, kad e, klausiausi preskonferencijos. Vakar buvo daug klausimų iš žurnalistų pusės apie e, bandymus su gyvūnais. E, jūs e, tris kartus bandėte išvengti tų klausimų, bet vis tik turiu pasakyti, kad tai nėra techniniai klausimai, kaip jūs teigiate, kad tai yra politiniai klausimai. Girdėjome daug kritikos, bet ir mes turime dvi esminės problemas e, visų pirma dėl turinio ir antra, ką komisija gali daryti teisėkuros srityje. Dėl turinio, ką jūs darote, kai mes turime įrodyti, kas yra endokrininė sistema e, ardanti medžiaga, jūs teigiate, kad e, eina kalba apie medžiagą, E, kuri žinomai neigiamai veikia endokrininę sistemą. Tai riboja tai, kas dabar egzistuoja teisės aktuose, nes e, cheminių medžiagų teisės aktuose pagal A kategoriją egzistuoja vienas A kategorija ir vienas B kategorija, kur prezumuojama, kad yra poveikis o jūs čia kalbate tik tai apie uh, medžiagas, kurios yra įrodytos turinčios poveikį. Taigi čia atsiranda apribojimas. Uh, jūs remiatės mokslininkais, e, bet aš jums pasakysiu, kaip Endocrine Society didžiausia pasaulinė gydytojus jungianti organizacija sako, kad Europos komisijos reguliavimo kriterijai yra per griežti apibrėžiant e, endokrinius disruptorius. Tai jeigu tokia yra e, mokslininkų visuomenės nuomonė, tada komisija iškyla rimtų problemų, nes jums tada reikės sakyti, kad ši bendryje neteisi ir tada jūs turėsite įrodyti, kodėl jūs taip apibrėžėte disruptorius. Dabar dėl procedūros. Komisija gali pakeisti tik tai uh, E, egzistuojantį reglamentą tik tada, jeigu yra tam techninis ar mokslinis pagrindas, o jūs keičiate priedą. Ir e, žodžius unless the exposure to humans keičiate žodžiais unless there is risk to humans. Jūs taip elgiatės ir čia jau politinis sprendimas nieko bendro jis neturi su moksliniu ar techniniu pakeitimu. Jūs keičiate egzistuojantį reglamentą dėl politinių priežasčių. Tai nepriimtina, tai, tai, tai neleistina e, taryba ir parlamentas yra teisėkuros institucijos, komisija to negali padaryti. Taigi neprimtina ir dėl turinio, ir dėl procedūros mes tam prieštarausime. Dėkui, ponė Dornano. Dėkui, pirmininkė, ačiū komisijos nariui už paaiškinimus. E, pranešime spaudai. Komisijos pirmininkas Junkeris teigia, kad ES pirmoji apibrėžė teisės aktuose endokrininę sistemą ardančias medžiagas. Bet jis, ko gero, užmiršo, kad ta apibrieštis atsirado tik tai po Teisingumo teismo sprendimo 15 metais, e, kai e, jis nusprendė, kad komisija nesilaiko laiko terminų. Taip, apibrieštis remiasi PSO apibrieštimi, nežiūrima į e, stiprumą, į e, ribas, e, bet vis tik naudojamas rizikos vertinimas, kitaip sakant, poveikis gyventojams. Vadinasi, turės būti atlikta rizikos analizė, o tai reiškia, kad vėl turėsime laukti, kol sulauksime apsaugos nuo tų medžiagų. E, PSO savo apibriežtį paskelbė prieš 14 metų. Tad e, tas e, poveikio vertinimo poreikis buvo panaudotas tik tam, kad terminą galima toliau pratesti ir patenkinti lobistus. Toliau, E, yra tam tikrų medžiagų, kurios galėtų būti laikomomis endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis. E, EFSA teigia, kad e, glifosatas nėra kancerogeninė medžiaga, bet tai e, kartasi su kitų institucijų nuomonė. E, Tai e, tiesą sakant, kitą kartą, kai iškils e, prieštaramas tarp PSO ir EFSA, kieno nuomonė jūs remsitės? E, kitas dalykas, ar ateityje, jeigu atsiras naujų medžiagų, ar galima bus įtraukti į tą sąrašą, ar vėl reikės laukti galimybės kreiptis į teismą. Parnio. Dėkuoju už tai, kad dalyvaujate šiame posėdėje. Tikrai smagu, kad čia atvykote mm, tik vieną dieną įpraėjus mm, po šio dokumento, šių dokumentų pristatymo. Aš manau, kad tai tikrai džiugu. E, šis e, teisės aktų paketas e, E, tikrai turi tam tikrų pliusų, mes turėtume juos pastebėti, bet taip pat jame yra ir tam tikri elementai, kurie mūsų manimo turėtų būti kartu aptarti tam, kad jie būtų pagerinti. Kalbant apie tos keturis scenarius, kurie yra um, jūsų gairėse e, kurios buvo parengtos 14 metų e, gruo, Birželio 17 dieną. Jūs pasirinkote antrą e, variantą, taigi remetės pasaulio sveikatos organizacijos apibrieštimi tam, kad būtų apibrieštos ir uždraustos e, tos e, endokrinės sistemą ardančios medžiagos. Manau, kad jūsų požiūris, kurį jūs pasirinkote, vis dėlto neatsi, neatsižvelgia į stiprumą tų priemonių medžiagų stiprumą kaip kad, e, bet vis dėlto mes sveikiname jūsų požiūrį. Gaila, kad jūs neatsižvelgėte į kategorijas, į tų medžiagų kategorijas. Ir e, tokios kaip pavyzdžiui aktyvios arba įtariamos medžiagos, medžiagos, kurios buvo įrodyta, kad jos tikrai e, ardo e, endokrininę sistemą. Mūsų manimų tokios kategorijos galėtų atsirasti, todėl kad e, gali būti, tarkim, ir potencialus pavojus tam tikros medžiagos. Taigi jūs pasirinkote antrą pasiūlytą scenarijų. Ir e, štai dėl ko mes siūlome dar ir šį variantą. E, remiantis 13-20 metų programa, komisija turėjo pateikti horizontaliuosius e, e, kriterijus. Ir jūsų iniciatyvos pakete turėjo taip pat, tas paketas turėjo daryti įtaką ir visiems tais aktams susijusiems su endokrinė sistema ardančiomis medžiagomis. E, pesticidai, kosmetika, pakuotės e, ir netgi kai, kurus, e, kai kurie vaistai gali turėti tų medžiagų. Taigi, Mes džiaugiamės, kad jūs e, pristatėte šį pasiūlymą kolegijoje, bet gaila, kad e, ne, nesėmėte didesnio užmojo. Jūs labiau galvojate apie ekonominį poveikį, o ne apie aplinkosaugai ir sveikatai galimas pasiekmes. E, Taigi mes galėtume jums e, padėti analizuojant šį teisės aktų rinkinį tam, kad būtų pasitekta didesnis užmojus, toks užmojus, kokiu jūs siekite pradžioje. Taigi galime pasitelkti ir išsamesnę klasifikaciją ir atsižvelgti ir į poveikį tų medžiagų, poveikį aplinkai ir sveikatai. Ačiū, ponia Konečina. Děkuji. Eh, především i mě dovolte poděkovat panu komisaři, že si na nás udělal čas v tak krátkém čase po té, co eh, včera na tiskové konferenci. Norėčiau padėkoti eh, komisijos nariui, kad atvyko pas mus iš karto po vakar padaryto pristatymo. Aš turiu keletą klausimų susijusių su vakar dienos pristatymu. Vakar jūs sakėte, kad komisija pritaikė PSO apibriešties variantą. Bet tai nėra tiesa, nes nereikalaujama įrodymų tame, toje apibrieštyje dėl neigiamo poveikio. Taigi čia jūs pakeičiate įrodinėjimo naštą. ES mes visuomet laikydavomės atsargumo principo, o dabar ne mes taikome pavojumi pagrystą požiūrį, jūs tokį pasirinkote ir jis prieštarauja geros teisėkuros principams. Aš pritarčiau moksliniams įrodymams, vadovavimuose jais, bet jeigu žiūrėtume į glisopa, glifosato vertinimo nėra atlikta mokslinių tyrimų, kurio, kurie kritikuotų šią medžiagą. Dabar jūs sakote, kad klasifikuosite medžiagas kaip žalingas, jeigu yra įrodyta, kad jos turi neigiamą poveikį žmogaus sveikatai. O tai reiškia, kad bus uždraustos vos kelios medžiagos nes jūs vadovaujatės tyrimais, kuriuos atlieka gamintojai ir pramonė. Tai mūsų netenkina. Mes taip pat nesame laimingi dėl to, kad jūs tris metus rengėte pasiūlymą, kuriame vis tik nėra griežtų mokslinių kriterijų. Tai nėra jūsų kaltė, žinoma, nenorėčiau dabar vien tik jūsų pečiams užkrauti visos kalties, jūs tik tai pusantrų metų dirbate komisijos nariu. Tačiau jūsų darbuotojų atliktas darbas lems tai, kad vėl turėsime bylą Europos teisme. Aš esu labai nusivylusi. Ačiū. Daug jau buvo pasakyta, taigi aš kalbėsiu labai trumpai ir iškelsiu keletą konkrečių klausimų. Vakar jūs kalbėjote, kad komisijos pasiūlymai yra susijęs su biocidais ir pesticidais. Tačiau ateityje toks medžiagų klasifikavimas turės būti išplėstas ir pasiekti kitas sritis. Taigi mano klausimas yra toks, kada tos kategorijos bus išplėstos į maisto medžiagas. Mes žinome, kad Jose taip pat yra endokrinė sistema ardančių medžiagų, kada mūsų vartotojai galės tikėtis, kad jų sveikata bus tinkamai apsaugota. Reikia įrodyti, kad endokrinė sistema ardančios medžiagos yra žalingos. Danijoje buvo atlikta daug tyrimų, taip pat ir bandymų su gyvūnais. Floro junginiai kontaktinėse su maistu medžiagose yra sunkiai įvertinami ir sunku ir galima susijęti tokių junginių poveikį e, netikėtiems persileidimams. Taigi Danijos mokslininkai turi prielaidų ir galėtų pateikti jums e, tam tikrų duomenų, kuriuos, aš manau, tikrai turėtume svarstyti išsameu. Ačiū e, komisijos nariui, ačiū, kad atvykote pas mus aptarti šiuos klausimus. Aš sutinku su tuo, ką sakė kolegos bet norėčiau atkreipti dėmesį ir į teigiamus aspektus. Stiprumas jau buvo aptartas. Mes esame svarstę šitą klausimą Europos parlamente jau prieš keletą metų. Jūs taip pat ketinate taikyti socioekonominius kriterijus. Tai neturėtų mūsų stebinti, nes Europos parlamentas visuomet laikėsi tokios nuomonės. 2015 metais e, gruodžio mėnesį teismas priėmė savo sprendimą ir jūs turėjote imtis priemonių. The Endocrine Society e, vienijanti aukščiausio lygio mokslininkus pareiškia, kad jūsų nustatyti kriterijai neužtikrins realios žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugos. Ir šie kriterijai lems tai, kad bus nustatyti ir reguliuojami tik keli endokrininę sistemą ardantis junginiai. Kalbant apie apsaugą, žinoma, ji nemažai kainuoja. Kalbant apie galimus pasirinkimus, jūs turėjote padaryti savo sprendimą. Mes žinome, kad endokrinė sistema ardančios medžiagos įeina į skirtingas kategorijas. Jūs pasirinkote PSO apibriežti, bet kaip sakė kolega, jūs perėjote nuo pavojami pagrysto požiūrio prie rizikos pagrysto požiūrio. Ir aš nežinau, ką realiai reikš jūsų pasirinktas požiūris. Ir mes tikrai nežinome, kiek jūsų pasirinkta apibrieštis apims endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Ar jūs žinote tų medžiagų galimą skaičių? Jeigu taip, jeigu ne, kada ketinate tą žinoti? Aš pritariu kolegai kuris sakė, kad perėjote nuo pavojami pagrysto prie rizikos pagrysto požiūrio, tai nėra tinkama, jūs viršijate įgaliojimus, kaip komisijos narys, jūs negalite elgtis taip, kaip elgėtės, reikia vadovautis bendro sprendimo prieimimo procedūra. Taigi, kaip jūs sureaguosite į mano klausimus? Ačiū Jums labai. Paskutinis kolega, ponas Kaputo. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju komisijos nariui už tai, kad e, lankosi mūsų posėdėje tik vienai dienai praėjus e, pro, po dokumentų pristatymo. Ir e, tikrai džiuguosi, kad kriterijus pristatė prieš vasaros atostogas. Deja, man susirūpinimą kelia vakar dienos sprendimas. Uh, ne tik, kad komisija pasiūlė labai pribojančią apibriežti e, būtent to, kas yra ta endokrininė sistema ardanti medžiaga, bet taip pat e, siūlo ir gana plačias leidžiančias nukrypti nuostatas. Komisija siūlo vadovautis pasaulio sveikatos organizacijos apibrieštimi, taigi yra antruoju variantu, bet matome, kad yra tam tikrų e, neatsakytų klausimų. Komisija nori įrodyti, kad yra priežastinės ryšys tarp neigiamo poveikio sveikatai ir e, tos e, medžiagos veikimo mechanizmo. E, Taigi reikėtų mokslinių įrodymų, ko gero juos gauti sunku. Ir gana griežtai yra interpretuojama ta apibrieštis, o, o e, pasaulio sveikatos organizacijos apibrieštis yra gana konkreti. Tai yra medžiaga, kuri keičia endokrinės sistemos funkcijas. E, komisija mano, kad tokių medžiagų uh, E, kurios bus uždraustos remiantis tais moksliniais e, kriterijais, bus 26, tik 26. Ir paskutinė ataskaita, kuri buvo parengta 12 metais, joje buvo pasaulio sveikatos organizacija nurodžiusi apie 800 tokių medžiagų. Tik man čia kažkur kažkas neaiškaus. Uh, E, jūs e, norite patikinti, kad tie kriterijai yra veiksmingi, bet man susirūpinimą vis dėlto susirūpinimas vis dėlto kelia, kyla. E, taip pat, kalbant apie tas, tuos teisės aktus, kurie galioja ir juose rašoma, kad galima uždrausti ir medžiagas, kurios tik įtariamos kaip endokrinę sistemą ardančios medžiagos jūs žengėte žingsnį atgal ir kalbate ir apie, kalbate apie potencialias medžiagas. Pesticidų lobistai džiaugiasi, nes atsiras tam tikra pilkoji zona, kurioje jie galės daryti spaudimą Pagalvokite, pavyzdžiui, apie tai, kas nutiko, kalbant apie glifosatą, kokie galėtų būti tolesni veiksmai. Komisijos nariai, jūs prašote parlamento jums padėti tam, kad Europa būtų lyderė šiame sektorija. Mes esame pasirengę padėti. Bet ar nemanote, kad galbūt jeigu jūs būtumėt labiau ambicingiau pažiūrėjęs vakar, būtumėte palengvinę mūsų užduotį galėtume, reikėjo pasitelkti atsargumo principą ir reikėjo pabrėžti, kad žmogaus sveikatos apsauga mums yra pirminis, svarbiausias uždavinys, daug svarbesnis negu ekonominiai sumetimai. Dėkuoju žodis komisijos nariui. Dėkuoju kolegos, aš tikrai džiaugiuosi. Tikrai labai džiaugiuosi šio posėdžio mes e, einame tinkamą linkme. Kai kuriems nepatinka vieni aspektai, kitiems kiti. Bet aš norėčiau sureaguoti ir pasakyti kai ką labai skau, skausmingo. Pone Habinkamp sakė, nežaiskite su žmonių sveikata. Aš nesu gydytojas Mengelė, aš esu gydytojas Lytenis Andriukaitis. Aš niekada nežaidžiau su žmonių sveikata. E, prašau tokių argumentų nepasitelkite, nes e, tikrai jie trukdo mūsų diskusijoms. Taip, aš esu gydytojas ir e, žinau, kad labai sunku e, interpretuoti tas e, diagnozes, diferenciaciją. Jūs minėjote Endocrine Society. Norėčiau pasitelkti mokslininkų teiginius, nes aš nebejoju mokslu ir ta, ta bendruo, bendruomenė, Endocrine Society turi suformavusi nuomonę, bet ir toksikologijos bendruomenė turi kitą. Teisės, te, teisės, teisinės rytis nebuvo mano mm, sritis, tai buvo apsiresta dar prieš man ateinant į komisiją. Mes pasitelkėme pavojaus e, identifikatorius, pavojaus vertinimą, charakterizavimą, pavojaus e, rizikos charakterizaciją, e, valdymą, vertinimą. Na ir kalbant apie pavojaus valdymą, mes jį taikome, mes atsakingi už rizikos valdymą. Mes esame tam pačiame, tame pačiame laive. Europos Sąjungoje yra trys lygmenys būtent to valdymo. Tai yra valstybės narės, komisija ir parlamentas. Mes turime pasitelkti holistinį požiūrį ir pagalvoti apie tai, kaip turėtume siekti pažangos kartu, ne tik žaisdami kažkokius žaidimus ir cituodami kokiu nors mokslininku nuomonę. neaiškumo, neaiškumas dar egzistuoja, nes mokslininkų nuomonės krizė. Ir ekspoziciją yra sunku įvertinti. Ne. Ir ta doz, dozis poveikis taip pat dar yra aptariamas ir konsensusas šią temą, ko gero, nebus pasiektas atimo ateityje. Žinome, žinoma, Mes visi susidurime su tokiais panašiais mokslininkų teiginiais. Tai ne mano idėjos, tai yra e, įžymių, žymių iškelių mokslininkų teiginiai. Mes turime e, siekti bendro požiūrio, taigi necituokime tik atskirų mokslininkų minčių. Savame suprantama, dar neiškumo yra. Mes žinome, kad yra skirtumų ne tik kalbant apie pavojaus apibriežti identifikavimą. Reikia galvoti apie atskirus metodus, priemonės, kurios turi būti panaudotos, sprendžiant šios sudėtingus klausimus. Tai, ką sakė ponia Grostet dėl pavojingumu grindžiamo požiūrio. Šis požiūris nepasikeitė, tiek kalbant apie biocidus ir pesticidus. Pagal tuos du reglamentus, jeigu medžiaga, jeigu nustatoma, kad medžiaga yra endokrinę sistemą ardanti medžiaga, ji bus uždrausta. Jeigu, nebent jeigu bus mm, e, galima netaikyti tos nuostatos buvo pasiremta moksliniais įrodymais, buvo nustatyti tam tikri ryšiai, įvertinta ekspozicija ir rizika. Mes turime pasitelkti pilną rizikos analizę. Dėl to komisija nusprendė atnaujinti pesticidams taikomas leidžianti nukrypti nuostatas tam, kad būtų priimamas e, pilnai informuotas, visiškai informuotas sprendimas. Tokiu atveju. Sakiau, kad 20 iškilių mokslininkų pasirašė konsensuso deklaraciją ir sakė, kad potencitas stiprumas neturėtų būti mm, kriterijų dalimi. Ir Vertinant šių medžiagų riziką, reikia atsižvelgti, pavyzdžiui, į ekspoziciją ir į riziką. Taigi tai yra labai sudėtingi klausimai. Dėl tų įtariamų kategorijų. Jos nepadėtų apibriežti, kas tai yra ta nukrinė sistema ardanti medžiaga. Nes žodis galbūt reiškia, kad tai ir yra tokia medžiaga. Turėtume galvoti apie tikrasias kategorijas. Ta kategori, kategorija, tas kategorijų kūrimas nepadėtų saugoti aplinkos, tik sukurtų tam tikrą neaiš, neaiškumo zoną, kur trūktų teisinio tikrumo teisės aktų leidėjams ir suinteresuotisiems subjektams, todėl kad nebūtų aišku, kokios galėtų būti reglamentavimo pasiekmės, kalbant apie pesticidus ir biocidus, jų teisės aktus. Uh, Mano manimų pesticidų ir biocidų srityse, teisės aktuose, na, apie jas kalbėdami, kai kas minėjo, horizontaliosius klausimus. Aš nežinau, kaip mes galėtume siekti pažangos. Mes turime ryč, turime kosmetikos, mm, medžiagų, kurios liečiasi su maistu, teisės aktus, turime tikrai daug teisės aktų. Kaip galėtume siekti pažangos? Tai nėra tik šiandien iškilęs klausimas. Šiandien kilantis klausimas. Mes šiandien norime apibriežti tuos endokrininę sistemą ardančių medžiagų kriterijus ir turime nuspręsti, ką turime daryti su pesticidų ir biocidų reglamentais. Tai yra mano mandatas, mano įgaliojimai. Bet jeigu norime siekti pažangos, mes tą diskusiją galime e, pradėti. Ir aišku, žinoma, tai įmanoma. Bet man trupučiuką keista Mes kalbame apie biocidų ir pesticidų teisės aktus. Tai jeigu e, kalbame apie tą endokrinę sistemą ardančią medžiagą, ji turi būti uždrausta. O jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie teisės aktus, kuriais reglamentuojamos medžiagos, kurios liečiasi su maistu, tokiu atveju nebūtinai uždraudžiamos tos medžiagos. Tai man tai yra šiek tiek keista. Šiandien mes siūlome būtent e, pasiūlymą, teikiam pasiūlymą dėl augalų apsaugos produktų ir biocidų reglamentų. Ir, žinoma, esame pasirengę diskutuoti apie tai, ką turėtume daryti ateityje. Apie tai, ką sakė kolega Bas. Mes dar neidentifikavome tų medžiagų, kurių savybės atitinka endokrinę sistemą ardančių medžiagų savybės. Buvo vertintos 347 tos medžiagos ir 25 cheminės medžiagos buvo įtrauktos į tų endokrinę sistemą ardančių medžiagų sąrašą, bet tai nėra dar pilnas įvertinimas. Tai tik parodo, kad kokia galėtų būti apriektis, kiek medžiagų reikėtų vertinti. Ir dėl to EFSA ir EHA turėtų vy, imtis veiksmų, bet e, mes nežinome, kas mūsų laukia ateityje. Turime pasitelkti atsargumo principą ir galvoti apie ateitį. Jeigu mes kalbame apie biologinę galimybę, trukdžius, uh, E, dėl to gali kilti sunkumai, būtent taikant atsargumo principą, tinkamai taikant tą e, principą. Dėl e, testo su gyvūnais, bandymų su gyvūnais. Vertinant savybės, reikia pasitelkti tikslius toksikologinius duomenis. Šie duomenys šiuo metu gaunami tik tyriant, darant bandymus su gyvūnais, e BPO lygmeniu ir jungti ir JAV aplinkosaugos agentūros lygmenių dabar diskutuojama apie tai, kad reikėtų pasitelkti tam tikrą e, numatomą į požiūrį į chemikalų vertinimą pirmą kartą veiksmų planas skirtas e, šioms medžiagoms bus parengtas ir jame bus e, siekiama aplinkosaugos apsaugos, e, augalų apsaugos produktų ir biocidų srityse. Mes norime pasitelkti naujausią mokslinį požiūrį. Šiuo metu iki šiol buvo diskutuojama tik apie nepagėdavimą poveikį. E, ir mes galėsime uždrausti medžiagas kilus abejonėms, kilus pagristoms abejonėms. Aš norėčiau dar kartą panalizuoti jūsų klausimus ir pagalvoti, kaip galėtume vystyti mūsų diskusiją. Aš džiaugiuosi šiandienos diskusiją. Ji rodo, kad yra žmonių, kurie nusivylę vienais klausimais, kiti kitais. Bet tai reiškia, kad mes, mūsų sprendimas buvo priimtas tinkamai. Thank you very much. I want not. Dėkoju. Aš. Uh It's political. I am, I am not in, in Green Party. I am in, in, in, in, in I see all, all uh, color. Nesu žaliųjų partijoje, matau visas spalvas. Mėly kolegos, baigiame diskusiją. Šią temą dėkojame komisijos nariui už tai, kad atvyko. Išklausėme kai kurios atsakymus, gal. Uh, netiek jų išgirdome, kiek norėjome, bet kuriuo atveju apsvarstėme. šią temą ir, žinoma, turėsime galimybę paprieštarauti, jeigu norėsime, kai sulauksime komisijos pasiūlymo. Dėkoju komisijos nariui, o mes tęsime darbą. Okay, dear colleagues. Kągi kolegos vėluojame, e, bet iš karto gal galime eiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai pagrindiniai tikslai iškelti 17 sitės konvencijos šalių konferencijoje. Uh, start... Turime rezoliucijos projektą. Aš iniciatoriams pirmiausia suteiksiu žodį ir e, ponas Links, EPP frakcijos vardu. Dėkuoju, pirmininkė. E, kalbėsime apie sitės e konvenciją, e, sustarimą dėl e, gyvūnų rūšių apsaugos, tai svarbiausias dokumentas, e, leidžiantis apsaugoti gyvūnų ir augalų rūšis. <clears throat> ir e, šiuo sustarimu mes bandome mm, užtikrinti legalią prekybą ir uždrausti nelegalią prekybą. Pirmininkas paragino nenorinčius klausytis išeiti iš salės ir toliau suteikia žodžiu, žodį ponui Lins. E, Kiek kas trys metai e, konvenciją pasirašiusios valstybės e, sustinka konferencijoje šiais metais, ji įvyks Pietų Afrikoje rugsėjo spalio mėnesiais. Pietų Afrika yra mūsų partnerė. E, jūs žinote, kad nelegali e, prekyba augalų ir e, gyvūnų rūšimis yra viena iš patraukliausių prekybos sričių. Europa yra ir tranzitinis, ir E, produktų tiekimo e, regionas. E, komisija yra parengusi savo veiksmų planą. Mes Envi komitete patys rengiame pranešimą šią temę. Kalbame apie tarptautinės partnerystės stiprinimą ir aš sveikinu komisijos ryštą dirbti plačiau, negu kad reikalauja dabartinė SITES konferencija ateinantį pirmadienį taryba taip pat ketina priimti savo išvadas e, skirtas kovai su nusikaltimais prieš e, laukinę gyvūniją. Vakar e, suformulavome klausimą žodžiu tarybai ir komisijai. Ten ketiname klausti, E, kokia bus komisijos ir tarybos strategija e, šios e, konferencijos kontekste. Šiandien kalbame apie mūsų rengiamą rezoliucijos projektą. Reikia pasakyti, kad kol kas rezoliucijoje trūksta štai ko. Mm, nieko nepasakyta apie vadinamą trofėjų medžioklę. E, reikėtų pasakyti, kad e, tvari e, trofėjų medžioklė galėtų teigiamai būti vertinama tiek aplinkosaugos, tiek kitomis prasmėmis. Žinau, kad kolegos rengia nemažai pakeitimų, jų tikslas kovoti su korupcija, Laukinių e, gyvūnų medžioklė iš tikrųjų yra sritis, kur mums reikia daug ką nuveikti, e, galvojant apie biologinę įvairovę. Organizuotas nusikalstamumas e, pastebimas, kai kalbama apie laukinį gyvūnų medžioklę ir priekybą visose prekybos grandinėse yra didelė korupcijos rizika ir todėl e, reikia e, visose lygiuose sutelkti dėmesį į tai policiją ir e, muitinės. Europolas, Interpolas, Eurojust, pasaulio muitinės organizacija, visas turėtų a, būti įtrauktas į šį darbą ir veikti aktyviau. E, rezoliucijos projekte ne, neapsispręsta, apie kurias konkrečias rūšis e, reikėtų kalbėti Johannesburgė. Būčiau dėkingas, e, jeigu per diskusiją su šešėliniais pranešimais galėtume išskirti tam tikras rūšis, Afrikos liūtus, Afrikos dramblius ir taip toliau. Ir būtų labai naudinga, jeigu galėtume pasiūsti savo bendrą žinę, bendrą signalą Dėkui ir e, aš labai atsiprašau, kad turiu išvykti iš karto į kitą posėdį. Socialdemokratų frakcijos vardu ponas Pots. Dėkuoju pirmininkė, e, noriu tik tai pridurti, kad tarp e, rezoliucijos iniciatorių bendradarbiavimas yra puikus. Ačiū sekretoriatui už paramą surinkant informaciją ir įvairią medžiagą. Mano frakcija remia e, aukšto lygio misiją, kuri buvo nusiųsta. E, mes dabar e, analizuojame pasiūlymus dėl priedų, e, kalbant apie atskiras rūšis, mes pabandysime per pakeitimus e, grįžti prie to. Šiandieną įvyks e, techniniai posėdžiai šią temą dėl e, to vadinamo trofėjinės medžioklės reikalų mes taip pat ketiname pateikti papildomų pakeitimų, siekiant išspręsti šią problemą. Nekantriai lauksiu tolesnio bendradarbiavimo su kolegomis. Dėkui. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti bendrapranešėjams ir pabrėžti, kad darbas tikrai buvo labai geras, buvo labai gerai pasidarbuota, rengiant šią e, rezoliuciją. Mes e, siūlome tam tikrus ambicingus dalykus e, kitoms e, šalių, kitai šalių konferencijai. Norėčiau pabrėžti, kad ES vaidmuo yra tikrai svarbus. Jie yra lyderis, sprendžia panašius klausimus. Ir manau, kad kalbant apie biologinės įvairovės apsaugą, tikrai labai svarbu taip pat aktyviai veikti, taip pat vadovauti šiam judėjimui, kaip kad e, ir buvo daroma klimato kaitos klausimą sprendžiant. Na, o dėl tų trofėjų, dėl medžiojimų gyvūnų trofėjų. Uh, Mes pateiksime pasiūlymus dėl pakeitimų tam, kad būtų smerkiama, e, smerkiama ši e, pasenusi veikla. Reikėtų priminti, kad ji yra paveldėta iš kolonijinio laikotarpio. Taip pat manau, kad mes šiuo metu turėtume uh, diskutuoti ir apie tai, kad reikėtų vėl susijęti mūsų e, rūš, rūšį su visa kita e, gyvūnyje, su kitomis gyvybės formomis. Tik tokiu atveju galėsime pasitelkti tinkamas priemonės. ES turi prisimti savo svarbę, svarbus įpareigojimą, nes mes mm, E, turime nepamiršti ir importo, tranzito rinkos. Taigi, turime galvoti ir apie mentaliteto klausimus. Dėkuoju. Thank you very much, Mr. Taylor. Dėkui. Žodis ponui Taylor. Dėkuoju, pirmininkė, žaliųjų vardu. Noriu pasakyti, kad mus tenkina rezoliucijos projekto tekstas, mums tinka harmoningas požiūris, kurio laikosi šešėliniai pranešėjai, bent jau kol kas. Visi galime turbūt e, pritarti, kad e, COP17, sitės COP17 bus labai svarbus susitikimas, e, tarptautiniu mastu saugant augalų ir gyvūnų rūšis, bet taip pat ir dėl to, kaip svarbu yra priimant sprendimus užtikrinti skaidrumą ir kovoti su plačiai paplitusią korupciją prekyboje laukiniais gyvūnais. Aš norėčiau akcentuoti e, tą grėsmę, kuri kyla dėl vadinamosios trofėjinės e, medžioklės ir griežčiau reglamentuoti tokią prekybą, kai kalbama sitės konvencijos pirmajame ir antrajame priedė įrašytas rūšis. Ragintume ir e, kitas sitės šalis pritarti tokiam pasiūlymui. Na ir pagaliau, kalbant apie konkrečius pasiūlymus dėl atskirų rūšių, e, norėčiau, kad mes remtumės atsargumo principu. Yra daug pasiūlymų e, įrašyti Afrikos e, dramblius, baltuosius raganosius ir kitas rūšis Taip pat e, siūlyčiau paremti e, pasiūlymus įtraukti į sąrašą kai kurias rūšis, kurios dabar yra neįtrauktos, bet kurioms grėsia išnykimas. E, fronte. Dėkuoju. Mes taip pat labai džiaugiamės šio dokumentu. Manoma, kad tikrai buvo labai gerai bendradarbiaujama tarp šešėlinių pranešėjų, su šešėliniais pranešėjais ir taip pat e, buvo tinkamai diskutuojama ir su ekspertais. Paskutinės plenarinės sesijos metu Strasbūrė. Mums to diskusijos tikrai padėjus aiškinti tam tikrus techninius aspektus aspektus ir apibriežti tam tikrus dalykus, kur, dėl kurių reikėtų daryti spaudimą. Šios diskusijos vyko kartu su diskusijomis apie laukinių gyvūnų neteisėtą priekybą. Citas yra didžiausias susitarimas, kuris pasaulyje egzistuoja, būtent kuriuo apsaugo, saugoma laukinė gamta. 81 šalis yra prisijungusi prie šios konvencijos taip pat ir ES prisijungusi prie jos. Turėtume priminti, kad ir 80 tūkstančių rūšių 23 rūšims grėsia išnykimas. Mes šiame pranešime taip pat rašome ir apie tam tikrus bendro pobūdžio aspektus, kai kurie jau buvo paminėti, pavyzdžiui, reikėtų paminėti, kad yra ryšys tarp korupcijos, neteisėtos priekybos ir kitų neteisėtų uh, priekybos rušių. Taip pat reikėtų paminėti, kad reikėtų konkrečių išteklių fondų kovai su, tuo neteisėtu, su tomis neteisėtomis priekybos rušimis. Na ir taip pat, kalbant apie atskiras rušis, mes e, pateiksime pasiūlymus. Mes pritarėme daugeliu iš tų pasiūlytų pakeitimų dėl priedo. Taip pat norėtume, kad būtų pasiektas atsargumo principas. E, ypač, kai siūloma iš pirmo priedo perkelti rušis į antrąjį priedą, norėtume paraginti šį procesą įvertinti atsargiau. Ir e, jeigu galima, užkirsti jam kelią, nes prieš žengiant tokį žingsnį turėtume būti tikri, e, turime turėti mokslinius įrodymus, kad tikrai pavojus toms rūšims e, kilti negali. Durnano. Dėkuoju, pana Durnano. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ši rezoliu, šioje rezoliucijoje yra labai aktualūs pasiūlymai. Jie buvo paremti diskutuojant, padiskutavus apie tarptautinę priekybą ir gyvūnus, kuriems kyla pavojus. Prie šios konvencijos prisidėjo ir ES. Kovojama yra kovojama su korupcija ir su neteisėta priekyba. Atsekamumas, skaidrumas, informavimas, mano manimu, yra svarbus dalykai, jie tikrai suderinami su kilančiais iššūkiais. Bet vis dėlto reikėtų dar išsiaiškinti, ar ES įtraukimas duos tikrai pridėtinės vertės, naudos, ar ES sustiprins savo veik, veiksmus per CITES, ar ES valstybės narės tikrai imsis daugiau veiksmų, ar tik tai sumažės jų suverenumas. Manau, kad ši rezoliucija tikrai E, realistiškai žiūri į pasaulį, bet vis dėlto valstybės narės ir pačios gali turėti, galėti prisijungti prie tos konvencijos, nes Europos sąjungoje būtent kyla tokie paradoksai. Kalbant apie skaidrumą, finansų, finansavimo skaidrumą, e, kalbant apie kovą su interesų konfliktais ir, inter, ir sprendimų prieimimu, tikrai uh, Apie tai reikėtų Europos Sąjungoje dar daug išsamei padiskutuoti. Thank you very much. Now uh, we ask. Uh... Dėkoju. Paprašysime pasakyti komisijos atstovų, ponas Anlai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir labai ačiū už uh, keletos uh, parlamento narių išsakytą paramą tam darbui, e, kurį mes atliekame, rengiantis e, artėjančiam COP susitikimui. E, tikėsimės, kad kai kurie iš jūsų dalyvaus šiame posėdyje ir patys. Tai labai svarbus susitikimas. ES pirmą kartą ten nuvyks kaip viena iš konvencijos šalių būdamas iš e, Junktinės karalystės, atsargiai gal e, turėčiau sakyti tai, bet vis tiek pasakysiu, e, drauge esame stipresni, mes esame parengę visą virtinę pasiūlymų šiam sustikimui, kalbant apie santykius su kitomis šalimis, mes veikiame gana plačiai bandome susilaukti paramos savo veiksmams UNEje, nesenoje konferencijoje Nairobije ir kitur. Esame pareiškę demaršų, e, atkreipdami dėmesį į mūsų pasiūlymus ir e, siekdami paramos jiems. Mes džiaugiamės, kad jūs taip pat remiate tai, ką mes darome, dirbame su valstybėmis narėmis, jokių konfliktų tarp mūsų ir valstybių narių nėra. E, Sitės e, komitete mm, mes rengiame rezoliuciją. E, pirmadienį apie ją bus kalbama taryboje ir galima bus, aišku, pirmininkaujančiųjų Niderlandų apie tai pasiteirauti plačiau. Daug yra svarbių klausimų, kur mes siūlome rezoliuciją, pavyzdžiui, dėl konvencijos taikymos ryties išplėtimo. Keliama klausimų taip pat dėl medžioklės, siekiant medžioklės trofėjų. Mes ragintume sitės, kad priemonės, griežtinant e, šias nuostatas, e, būtų priimtos yra ir kitų dalykų, pavyzdžiui, susijusių su tam tikrų rūšių e, apsaugos stiprinimu pagal sitės konvencijos nuostatas. Aš manau, kad susitikimas bus labai svarbus, ketiname E, dirbti labai aktyviai. E, komisijos narys Velė ketina ten nuvykti, sustiprindamas tos konvencijos ir politinį, ir techninę svarbą. Ir, <clears throat> ir užtikrinant, kad ES ateityje dar aktyviau šioje srityje veiks. Dėkui. Dėkoju, noriu priminti, kad uh, terminai e, pakeitimams 21 birželio, e, balsuosime komitete 12 liepos. E. Na, o dabar mūsų laukia kitas darbo tvarkės punktas, keitimasis su tarybos, tarybai pirmininkančių Nyralando atstovais dėl es kovos su neteista prekyba laukiniais uglais ir gyvūnais veiksmų planas. Teiksiu žodį pirmininkančias valstybės atstovui. kad jis e, galėtų pristatyti tą temą ir paskui pradėsime diskusiją su komiteto nariais. Prašom. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmėjai parlamentarai, man didelė garbė keistis su jūsų komitetų nuomonėmis. Uh, kaip pirmininkaujančio šalies atstovui tokiu svarbiu klausimu. Kaip visi mes žinome, neteisėta priekyba laukiniais augalais ir gyvūnais yra labai pelninga. Ji yra susijusi su korupcija, su vyriausybių korupcija ir kartais sukelia konfliktus. Taip pat turi poveikį biologiniai įvairoviai, tvarumui ir kovai su skurdu. Tai yra labai svarbus daugelį aspektų paliečiantis klausimas, nepaisantis jokių sienų. Ir tai vyksta ne kažkur kitur, kitose žemynuose. Europa yra taip pat rinka šiai veiklai ir mūsų vaidmuo yra labai svarbus. Nepaisant, šis klausimas įgyja vis daugiau e, svarbos. Jis yra svarstomas jungtinėse tautose, generalinėje asamblėje, taip pat aplinkosaugos agentūroje ir didžiojo septynetos sustikėme praėjusiais metais. Taip pat ir parlamentas ir jūsų komitetas nuolat domisi šiuo klausimu ir tai rodo jūsų komiteto posėdžių darbo atvarkė. Jūs ką tik svarstate su tuo susijusią klausimą. Valstybės narės ir vyriausybės imasi priemonių, pavyzdžiui, mano šalies vyriausybė nusprendė e, nebeišduoti leidimų trofėjiniai medžiokliai. Tačiau Šis klausimas yra tarptautinis ir tokių priemonių nepakanka. Šis klausimas turi būti sprendžiamas tarptautiniu lygiu. Todėl Niderlandai kaip e, pirmininkantys šalis skiria prioritetinę svarbą e, šiam klausimui. Mes surenksime aukšto lygio konferenciją, imkis veiksmų jau dabar ir pristatysime veiksmų planą dėl neteisėtos prekybos. Mes e, Išklausėme nuomonę iš pačių įvairiausių sferų, E, išvystomojo bendradarbiavimo, e, muitų nes bendradarbiavimo bei tarptautinio teisingumo sričių. Ir mes parengėme savo poziciją dėl veiksmų plano ir tarybos išvadose birželio 20 dieną e, bus atspindėtas šitas veiksmų planas. Tačiau šiandien mes keičiamės nuomonėmis ir aš galiu pasakyti jums, kogi mes tikimės iš artėjančio susitikimo. Taryba išreiks susirūpinimą dėl neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais. Aš tikiuosi, kad mes pasidžiaugsime šiuo veiksmų planu, kuris sustiprins kovą su neteisėta priekyba visais lygmenimis. Mes taip pat prašysime, kad visi partneriai imtųsi veiksmų kad tikslai būtų pasiekti. Mes norime sustabdyti tokią priekybą laukiniais augalais ir gyvūnais, todėl turime užtikrinti geresnį bendradarbiavimą, geresnį keitimąsi informaciją bei pažangiausią praktiką. Mes turime didinti samoningumą šiuo klausimu bei renkti mokymus atitinkamoms institucijoms. Turime būti išmanus ir kovoti su šio klausimu ir internetinėje erdvėje. Aš tikiuosi, kad pirmadienį e, bus patvirtinti visi šie dalykai. Taryba, kaip jūs ir žinote, yra pasirengusi sustabdyti neteisėtą priekybą laukiniais augalais ir gyvūnais. Valstybės narėse taip pat ketina imtis veiksmų. Mes e, norime įgyvendinti šį veiksmų planą ir norime, kad bendros mūsų pastangos būtų vaisingos. Tuo ir baigsiu savo įvadinį pasisakymą. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju. Dabar pradėsime diskusijas ir pirmiausia suteiksiu žodį kolegiai Durnianu. Įdomu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga yra prisijungusi prie CITES konvencijos nuo 15 metų Liepos mėnesio. Ir mes tikimės, kad šis veiksmų planas e, bus paremt, parems e, šią konvenciją. E, šis tekstas yra taikomas nuo 95 metų ir veiksmų planas, Europos Sąjungos veiksmų planas, kuris yra skirtas kovos neteisėtą priekybą, siūlo 38 veiksmus. E, bet vis dėlto sistema, pasilka sistema yra per daug Euro, Europos pobūdžio. Mm, kyla pavojus, kad teksto įgyvendinimas užtruks, veiksmų pasitelkimas taip pat užtruks. ES nori elgtis nuosekliai ir nori pabrėžti, kad ji finansuoja rūšių, jūros rūšių, e, tam tikrų dramblių ir kitų rūšių apsaugą valstybės narės, pavyzdžiui, kaip ir mano šalis Prancūzija, e, taip pat prisideda prie šių, šio finansavimo. Europos sąjunga vis dėlto turėtų stengtis dėti pastangas tam, kad valstybių narių suverenumas nenukentėtų. Aš esu šešėlinė pranešėja ir manau, kad labai svarbu kovoti su neteisėta priekyba laukiniais augalais ir gyvūnais. Reikia imtis greitų veiksmų, skubių veiksmų. Bet vis dėlto norėčiau paklausti, ar valstybės narės taip pat galėtų pačios prisidėti prie šios kovos. Kolegové, já nemůžu odolat pokušení, aby tady zazněla čeština, takže teď česky slovo má uh, eh, vašený kolega. Ponas Poč, aš kalbėsiu čekų kalba. Ponas Samarčiai. Atsiprašau, nesupratau, kad jūs man eh, suteikėte žodį. Norėčiau padėkoti pirmininkaujantiems Niderlandams. Aš tikiuosi, kad taip pat ir Slovakija, būtent kai jį pirmininkaus, taip pat aktyviai veiks šioje srityje, nes, kaip jūs sakėte, tikrai reikėtų dar daug nuveikti tam, kad galėtume pakeisti mentalitetą, požiūrį, viešąją nuomonę. Ir mes turėtume ir toliau imtis tų komunikacijos, komunikavimo, informavimo kampanijų. Turėčiau kelis komentarus. 1992 metais Rio de Žaneire buvo pasirašyti du protokolai. Vienas protokolas buvo skirtas klimato kaitai, o kitas biologinės įvairovės apsaugai. Ir dvide, praėjus 24 metams, ketveriems metams biologinės įvairovės protokolas, e, jo gyvendinimas tikrai vėluoja. Tiek, tai pasakyta tiek apie valdyseną, tiek apie veiksmus. Taigi dabar tikrai susiklošusi tragiška situacija. Jau šeštą kartą nyksta rūšys. Ir kai kurios laukinės rūšys tikrai labai aktyviai mažėja dėl to, kad vyksta laukinės, laukinių gyvūnų netesta priekyba. Taigi, reikėtų pagalvoti, ar tikrai patys tie gyvūnai yra laukiniai, ar ta priekyba yra laukinė, laukinio pobūdžio. Neteisėta priekyba. Nes rodos jau pradeda, žmonės pradeda elgtis kaip kokie laukiniai, jie tiesiog medžioja tam, kad turėtų trofėjus ir taip toliau. Tiesiog praranda, žmonė praranda savo žmogiškai veidą. Mes turime tikrai įdėti dar buko, e, turime dar daug padirbėti tam, kad žmonija nepamirštų ir laukinės gamtos ir grįžtų vėlgi į gamtą. Thank you. Uh, next speaker is Keith Taylor. Toliau ponas Taylor. Ačiū pirmininkė. Ačiū už įvadinį žodį. Aš turiu keletą klausimų. Ir labai norėčiau sužinoti jūsų nuomonę šiais klausimais. Pirmasis mano klausimas yra su didėjančia parama ES ir Junktinėje jungtinėse tautose dėl e, teisės akto, kuris nebeleis pardavinėti tų rūšių, kurios yra saugomos e, kilmės šalyse. Tam pritarė ir parlamentas 2016 metų pranešim, pranešime. Ir visiškai neseniai tą patvirtino ir EBPO parengta ataskaita bei kiti tyrimai. Atsižvelgiant į didėjantį sutarimą. Ar Niderlandai nėra susirūpinę tokiais pasiūlymais, kurie atsiradę šiame veiksmų plane. Ir kitas mano klausimas yra susijęs su egzotinių naminių gyvūnų priekyba. Daugelis egzotinių rūšių, kuriais yra prekiaujama ES neteisėtai, yra importuojami pažeidžiant užsienio šalių teisę. Ir dėja, reglamentai nėra tinkamai harmonizuoti ir suderinti. Ir tai kelia grėsmę žmonių bei e, gyvūnų sveikatai ir vietos ekosistemoms. Reikėtų parengti teigiamosius sąrašus, kuriuose būtų nurodytos leistinos rūšis. Taip pat reikėtų geriausios, pažang, e, geriausios praktikos pavyzdžių. Tai taip pat sumažintų biurokratijos naštą ir užtikrintų prevencinės priemonės. Taigi, kokia yra jūsų nuomonė dėl vadinamojo teigiamojo sąrašo. Dėkoju. Toliau ponas Gerbrandi, prašom. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pirmininkaujančiai šaliai už dabartinės padėties taryboje pristatymą. kai prieš keletą metų pradėjau kovą su neteisėta priekyba, tai buvo gan naujas dalykas. Aš pristačiau veiksmų planą, ėmiausi iniciatyvos, kad parlamentas parengtų savo rezoliuciją. Ir turiu pasakyti, kad mes tikrai nuo to laiko pasistumėjome į priekį. Dabar turime labai gerą ES veiksmų planą. Komisija tikrai padarė tai, ką buvo pažadėjusi. Tačiau dabar viskas priklauso nuo valstybių narių. E, muitinių klausimai, policijos teisingumo klausimai yra valstybių narių, o ne ES atsakomybėje. Ir todėl mes esame pasiekę pačią svarbiausią fazę, kovodami su neteisėta priekyba. Aš gan kritiškai žiūriu į dokumentų projektus. Išvadose, išvadų projekte matau, kad daug dėmesio yra skiriama subsidiarumui, jis yra minimas keliose punktuose. Rašoma, kad valstybės narės yra raginamos arba skatinamos kažką daryti, arba turėtų apsvarstyti, arba skubiai apsvarstyti, tačiau dėja to nepakanka. Mes girdime, ką sako parlamento atstovai, ministrai. Jeigu mes rimtai į visus tuos raginimus žiūrėsime, mums nepakanka tik raginti valstybių narių imtis veiksmų. Mes tarybos lygių turime pasiekti sutarimą dėl konkrečių veiksmų. Turime susitarti, kad didinsime policijos muitinių gebėjimus, kad mes didinsime šiose sritise ekspertinės žinias, tačiau viso to šiuo metu nematome. Europolas nori skirti didesnį prioritetą neteisėtai priekybai, tačiau Europolui reikia įgaliojimų iš valstybių narių. Todėl tarybos išvadose reikėtų numatyti didesnį prioritetą kovai su neteisėta priekyba laukiniais augalais ir gyvūnais. Aš e, baiminuosi dėl aplinkosaugos tarybos rezultato. Ir šitas klausimas taip pat turi būti įtrauktas ir į teisingumo, ir vidaus reikalų, užsienio reikalų tarybos darbo atvarkės. Ar pirmininkaujantys šalis ketina tą daryti? ir siekti tikrai rimtų išvadų. E, šis projektas, kuris buvo pateiktas tarybos darbo grupiai kovo mėnesį, nebuvo sutiktas labai šir, šiltai, tačiau jis buvo pakoreguotas ir išvadų projektas, kurį man teko matyti, yra pernelik silpnas ir nepakankamai rimtai atsižvelgia į mūsų politinius prioritetus. Taigi aš norėčiau paraginti Niderlandus e, rimčiau į tai pažiūrėti ir neapsiriboti tik raginimu valstybėms narėms kažką daryti. Mums nepakanka naudoti čia tik diplomatinę kalbą, nes to nepakaks norint rasti sutarimą ES lygių. Dėkuoju dabar Marko Fronte. Grazie. E il piano di azione. Dėkuoju. Šis e, veiksmų planas e, tenkina, jis daug ko apimantis, remiasi trimis ramščiais, kuriems pritarėme. Tai yra prevencija, geresnis įgyvendinimas ir bendradarbiavimas tarp įvairių subjektų, kurie dalyvauja e, e, šioje veikloje. Reikėtų e, šias plano dalis stiprinti, nes jas sustiprinus planas gali tapti veiksmingu ir duoti rezultatų. Bet vis dėlto jame trūksta dar mechanizmų, kuriuo remiantis galėtume vertinti plano pažangą. Turėtume nustatyti laiko terminus, kada reguliariai turėtume tikrinti, kaip yra jis įgyvendinamas. Dabar šiame planetu nėra. Mums dar svarbus štai kurie klausimai. Visų pirma, todėl, kad posėdėje dalyvavo tarybos atstovas, norėčiau pasakyti, kad rodosi, kad tie tikslai nėra susijęti su gairėmis, Europos Sąjungos gairėmis, e, kurios taikomos valstybėse narėse. Neaišku, kaip reikės koordinuoti, kaip reikės vienodai veikti kaip valstybės narės e, sprendžia šios klausimus ir kokias struktūras pasitelkia. Struktūros taip pat yra svarbus aspektas, ko gero tikrai jos skiriasi. Norėčiau priminti, kad e, Italijoje neseniai citas e, tarnybos biurai, kurie egzistavo Italijoje ir kurie rūpinosi tą netestą prekybą, na, jie buvo neseniai pašalinti, todėl kad buvo panaikintas miškų apsaugos. Na, Um, organas. Ir dabar karabinieriai, policija ir finansų policija rūpinasi šiais klausimais. Todėl kontrolė gali nukentėti. Ir standartai, kovos su netesta priekyba standartai taip pat e, galbūt sumažėjo. Dar vienas svarbus aspektas yra sankcijos reikėtų stiprinti sankcijas, reikėtų geriau koordinuoti mm, teisės saugos institucijų darbą. E, stebėseną ir tyrimus. Kai yra nustatoma, kad kas nors yra atsakingas už tą neteistą, vykdo tą neteistą priekybą, tada reikėtų imtis griežtų e, atbaidimo priemonių, tam, kad būtų kovojama su šio reiškiniu. Būtina įtraukti į šios veiksmus ir valstybės narės, ir Europos Sąjungą, reikėtų skirti fondus, finansus, lėšas e, šiems veiksmams. Mes kalbame apie laukinių gyvūnų ir augalų apsaugą, apie gamtos apsaugą, bet tuo pat metu mes kovojame ir su organizuotu nusikalstamumu, neteisėta priekyba, kitų medžiagų neteisėta priekyba. Taigi kova turi veikti skirtingais lygmenėmis, įvairiais lygmenėmis. Na ir dar vienas dalykas, kuris gali būti svarbus Europai ir yra jos veiklą. Europa gali veikti taip pat ir už ES ribų. Kalbant apie brakūneriavimą, WWF teigia, kad daug žmonių kovojantys su brakonieriais neturi pakankamai priemonių ir net nėra pakankamai paruošiami. Uh, Taip pat reikėtų didinti informuotumą, samoningumą. Kai kas iš kolegų jau priminė, kad e, reikėtų galvoti ir apie kitas e, gamtos e, rūšis. Kai kalbame apie priekybę, reikėtų pagalvoti ir apie rinką, taigi reikėtų mažinti tų laukinių rūšių paklausą. Ir taip pat reikėtų informuoti e, žmonės tam, kad jie tiesiog būtų informuoti ir nenusižengtų, nes kartais yra nusižengiama tiesiog dėl nežinojimo. Taigi turime dar daug nuveikti. Šis planas atrodo yra ambicingas ir reikėtų ir palauksime dar ateitie, ateitie, ateities pažangos. stengsimės užtikrinti, kad šis planas e, būtų gyvenintas veiksmingai. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will nicht alles wiederholen, was die Kollegen im Vorfeld schon gesagt haben. E, Melior, e, dėkoju. Pirmininkė, nesikartosiu, nekartosiu to, ką jau pasakė kiti. Aš džiaugiuosi, kad su taryba mes šiandien aptarinėjame šį veiksmų planą. Tikrai labai svarbu kad ir valstybės narės imtųsi veiksmų. Antrame punkte yra rašoma, kad valstybės narės taip pat turėtų veikti. Taigi, kaip minėjo Gebrandi, svarbu, kad valstybės narės pasitelktų ir išteklius, finansinius išteklius ir imtųsi veiksmų tam, kad su šia problema būtų kovojama. Norėčiau pasakyti, kad taip pat reikėtų atsižvelgti ir į išteklių klausimą ir pagalvoti apie darbuotojus, kurie galėtų būti įtraukti į šią veiklą. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie trečiasias šalis. E, tie gyvūnai, kurie yra siunčiami gyvūnai iš e, trečiųjų šalių, reikėtų pagalvoti būtent apie galbūt amerikietiškų modelių paremtą, paremtus teisės aktus tam, kad būtų užpildytos tam tikros spragos e, Europos priekyboje. Reikėtų kovoti su šią neteisėtą priekybą ir turime tai daryti nedelsiant. Ponas Margdamas Maker. Dėkoju pirmininkė, atsiprašau. Deja, dalyvavau kitame komitete, kai pradėjote diskutuoti, aptarnėti šį klausimą. Mes jau seniai e, sakome, kad reikėtų ambicingo veiksmų plano tam, kad galėtume kovoti su šią neteistą priekybą. E, mes kalbame apie biologinę vairovę, e, turime kovoti su organizuotu nusikalstamumu, e, tie asmenys e, uždirba milijardus eurų iš šios neteisės prekybos. E, taigi, mm, mm, šios lėšos gali e, daryti įtaką, gali destabilizuoti ištisas šalis, taigi tai yra taip pat susiję ir su tam tikra geopolitinė dimensija. Aš norėčiau paminėti ir rezoliuciją dėl biologinės įvairovės strategijos vertinimo. Aš rengiau pranešimą šią temą. Šioje rezoliucijoje mes konstatavome, kad kovas e, neteisėta veikla e, dar nėra tinkamai vykdoma e, šioje strategijoje. Taigi mes raginame parengti šį veiksmų planą. Matome, kad šis veiksmų planas jau parengtas. Ko gero, galėtume jį dar pagerinti, galėtume siekti dar daugiau, bet dabar labai svarbu pagalvoti apie tai, kaip mes įgyvendinsime šį veiksmų planą. Man kyla tam tikri klausimai, pavyzdžiui, kokį vaidmenį galės turėti valstybės narės. Taip pat e, kokią politiką galės jos pasitelkti tam, kad įgyvendintų šį veiksmų planą ir e, kad, tam, kad galėtų skirti e, lėšas. Pranešėjas e, Berder suorganizavo posėdį, kuriuo metu buvo diskutuojama apie Leisi Aktor. Tai buvo Leisi Aktor. E, ir buvo diskutuojama apie vairias rušis, kurios saugomos nacionaliniu lygmeniu. Manau, kad tai yra toks požiūris, kurį turėtume pastelgti ir mes, ką jūs apie tai manote ir apie tai diskutuojama jau ir taryboje. Nežinau, ar komisija norėtų pakomentuoti. Prašau, padarykite tai, jeigu to norite. Prašau žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes laukime tarybos išvadų, kurios bus parengtos pirmadienį. Ir žinoma, mes džiaugiamės, kad komiteto nariai pritarė mūsų iniciatyvai. Įgyvendinimas didžioji dalis priklausys nuo valstybių narių. Mes bendradarbiavame su valstybėmis narėmis, konsultuojamės su e, jais, turime komitetą, kurio, kuriame mes keičiamės e, veiklos pavyzdžiais. Ir e, kalbant apie COP ir Afriką, veiksmai vykdomi kartu su valstybėmis narėmis. Dėl Lacey Act. Mes manome, kad citas konvencija yra tinkamas sprendimas. Ir Šis kopė, ši šalių konferencija yra tinkama vieta parengti naujus e, pasiūlymus. Mes nežinome, ar valstybės narės jau turėtų kokiu nors e, rūšių, kuriams kila pavojus pavyzdžių, kurios nėra įtrauktos į citas. Tokiu atveju reikėtų šį klausimą dar kartą aptarti. Žinome, kad citas konvencijoje yra daug spragų Ir žinome, kad daug besivystančių šalių pateikia pasiūlymus dėl tam tikrų rūšių, kurios turėtų būti traktos į citas priedus. Ir ES daugeliu iš jų pritarė. Dėkuoju. Dėkuoju. Pirinkaujančiųjų Niderlandų atstovas dabar turi galimybę atsakyti. <clears throat> Dėkuoju, ponė pirmininkė, gera girdėti iš šios diskusijos, kad visas trys institucijos yra pasirengusios spręsti šį svarbų, šią svarbę problemą, padaryta nemenka pažanga. Pirmanį taip pat e, taryba labai aiškiai pasisakys, kad komisijos e, veiksmų planas e, šia prasme yra labai aktualus. Aš pabandysiu atsakyti į keletą klausimų, į užduotus klausimus, nors aišku, jūs suprasite, kad e, e, mano galimybės čia yra šiek tiek ribotos. Aš negaliu komentuoti tų dalykų, kurių veiksmų plane nėra, e, negaliu taip pat ir leistis į visus veiksmus, kurie numatyti plane. Galiu tik tai pakartoti tai, ką sakiau įvadinėme žodėje, kad e, aš tikiuosi, kad e, taryba pirmąjį pritars veiksmų planų ir numatytiems veiksmams. E, ir aš tikiuosi, kad taryba vieningai tai padarys, nes šias išvadas tvirtins būtent aplinkos taryba. Reaguojant į pasakymus, tai taip, žinoma, daug kas priklauso nuo to, kaip tie veiksmai dabar yra įgyvendinami ir, ir taryba daug dėmesio tam skiria, labai svarbu stebėti, kad e, tas planas ir tie veiksmai būtų įgyvendinami, kad e, iš komisijos mes gautume informaciją apie e, veiksmų planų numatytų veiksmų įgyvendinimą ir matyti tarybos išvadose bus kalbama ir apie tai. E, keletą žodžių e, apie sitės 17 e, šalių konferenciją. Iš tikrųjų, mes rengiamės jai pirmoji konferencija, kur ES dalyvaus kaip konvencijos šalis, tai suteikia mums naujų galimybių. Mes artimai bendradarbiavame su busimąją pirmininkę Slovakiją, kad gerai pasirengtume COP17. 17. 17 Esu mm, įsitikinęs, kad e, paremsime ir rezoliuciją, ir tuos pasiūlymus, kurie bus pateikti. Rezoliucijas dėl tam tikrų atskirų e, šalių e, ir taip pat rezoliucijas dėl medienos iš tropinių miškų, pavyzdžiui. Taip pat pritarsime, žinoma, rezoliucijams e, dėl e, trofėjinės e, medžioklės ir kovos su korupcija. Taigi esame tikri, kad ir ta konferencija daug prisidės prie tų veiksmų, kurie yra numatyti veiksmų plane įgyvenimo. Dėl Europolo paminėjimo, tai tarybos išvadose pirmąjį apie tai regis taip pat bus kalbama visiškai aišku, kad e, viskas priklauso ir nuo valstybių narių, e, kurios yra suinteresuotas bendradarbiauti, nuo jų teikiamos informacijos Europolui, nuo jų ambicijų. Europolas, e, galėdamas prie, norėdamas prioritizuoti šį klausimą, turi remtis informaciją, kurią gaus iš valstybių narių. Taigi tarybos išvadose bus uh, aiškiai pasakyta, kad jeigu valstybės narės mano, kad tai yra svarbu, Europolas turi apie tai išgirsti. E, Man regis tai ir e, e, yra tie klausimai, kuriuos aš išskyriau, į kuriuos galiu dabar sureaguoti. Taigi, E, lauksime pirmadienio ir aš tikiuosi, kad e, aplinkos taryba patvirtins savo įsipareigojimus ir ryštą įgyvendinant veiksmų planą ir žinoma lauksime tolesnio bendradarbiavimo taip pat ir su Europos parlamentu ir konkrečiai su jūsų komitetu. Dar kartą, ponė pirmininkė, dėkuoju Jums už pakvietimą šiandien dalyvauti jūsų posėdėje. Pirmininkas, e, dėkoju už jūsų dalyvavimą, už diskusiją. Kitų klausimų aptarimo mes neturime. Kitas mūsų posėdis bus birželio 21 dieną čia, Briuselėje. Linkiu visiems geros dienos.